posėdžio protokolo, jeigu jų nėra, tuomet laikome protokolą patvirtintų. Turiu kelis pranešimus. Pirmasis susijęs su ponė Dimartini, kuri man pranešė, kad prisijungė prie Europos konservatorių ir reformuotojų frakcijos. Taip pat gavau informacijos iš SRD, ECR ir.